informuoti Jūs, kad kitas darbo tvarkės punktas yra vaikų švietimas ekstremaliųjų situacijų ir užtisęsusių krizių atvejais. Dėvė komitetas, žinoma, pranešėja ponia Linda McEvan, žodis jai. Ačiū pirminkė. Man labai malonu, kad būtent šiandien nusprendėme aptarti šį klausimą, nes šiandien e, kolegos e, yra šventė, nes šiandien buvo patvirtintas biudžetas ir tvirtindami biudžetą apsisprendėm dėl svarbiausių su mūsų rezoliucija susijusių poreikių, tai yra didinti humanitarinės pagalbos e, sumą didelė dalimi iki 26 milijonų eurų. Tai e, suma, kuri buvo pasiūlyta Dėvė komitete ir tai gana didelis žingsnis siekiant 4 procentų tikslo, kalbant apie visą ES humanitarinės pagalbos biudžetą. Ir um, žinau, kad e, visi arba beveik visi šioje salėje, bent jau komisijos narys Tilenidės, e, suteikia šiam klausimui didelį prioritetą ir mano e, frakcijos ir kitų frakcijų atstovai, kuriuos matau čia. Ir um, daugelis kitų kolegų kitose frakcijose remia šią iniciatyvą. Be abejo, Dėvio komiteto sudėtyje lankėmės Turkijoje ir ypač gerai supratome, kodėl svarbus švietimas ekstremalių situacijų atveju lankėmės pabėgėlių stovyklose ir kitose vietose ir tikrai pamatėm savo akimis, ką tai reiškia, kai šeimos yra priverstos išvykti iš savo namų kartu su vaikais ir viską pradėti nuo nulio šalims tenka priimti dešimtis tūkstančių pabėgėlių, teikti jiems švietimą. Stovykloje Karamanaras veikia daugelis įvairių organizacijų, UNICEF organizuoja mokyklas, moka atlyginimus mokytojams, kad būtų užtikrinamas vaikų švietimas pagal mokyklų programas Vaikams tai suteikia ne tik įsilavinimą, bet ir tam tikrą normalumo e, jausmą. Juk tie vaikai yra baisiai traumuoti ir be mokyklos e, jie netenka to normalumo jausmo. Įdami e, į mokyklą jie vėl jį atgauna, vėl jaučiasi kaip bet kokie kiti vaikai. Gali žaisti, gali mokytis. Be to, e, daugelis vaikų po mokyklos e, tęsia mokslus ir čia turėtume daryti dar daugiau, kad e, daug jaunų žmonių matytų šviesesnę ateitį. 17-18 metų asmenys dažnai leidžiasi pavojingas keliones viduržėmio jūrą ir nemato jokios šviesios ateities. Turėtume jiems padėti, turėtume daryti viską, ką galime. Taigi mūsų rezoliucijos mintis labai aiški. Žinau, jūs komisijos nariai puikiai susipažinote su šią problemą e, visomosios pagalbos, humanitarinės pagalbos srityje e, suprantate, kokias kliūtis reikia įveikti šioje srityje ir kaip svarbu užtikrinti švietimą tose šalise, ypač kuriuose padėtis yra gana pavojinga, sudėtinga. E, kalbame apie 2 milijardus vaikų, kurie gyvena šiuo metu konflikto zonose. Erika Gerego Salam parengs pranešimą humanitarinės pagalbos aukščiausių lygių susitikimui yra ir kitų um, suinteresuotųjų šalių, kurios remia mūsų finansavimą šioje srityje. Dėkuoju ir Jums už paramą ir tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti užsibrieštus tikslus. Ačiū labai, poniai pranešėjai. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, komisijos nariui, ponui Stilėnindės. Gerbiami kolegos, man itin malonu šiandien aptarti šį klausimą. Gerbiama Linda, ačiū Jums labai už pagalbą kaip Dėvė komiteto pirmininkiai dėkoju. Esu tikras, kad vaikų švietimas ekstremalių situacijų ir krizių atvejais yra itin svarbus. Tai galingiausia priemonė, kurią galime pasitelkti, kad apsaugotume vaikus, kad užtikrintume, kad jų ateitis būtų saugi. Švietimas ekstremalių situacijų atvejais yra didžiulis prioritetas komisijai ir man asmeniškai. Žinau, kad tai labai svarbus prioritetas ir šiam parlamentui, kaip e, ką tik labai aiškiai pasakė Linda. Jūsų veiksmai daug apie ką kalba, rodo, kad esame kartu ir mes tikrai esame dėkingi Jums už Jūsų pagalbą. Dar kartą ačiū. Visi sutarėme, kad švietimas yra visko pagrindas. Tai geriausia pažeidžiamų vaikų apsauga. Apsauga nuo radikalėjimo, apsauga nuo priverstinio verbavimo, apsauga nuo to, kad jie netaptų teroristinių ir kitų nusikaltėlių grupių aukomis, kad vaikai, mergaitės nebūtų verčiamos tekėti prievartą, apsauga nuo įvairių kitų dalykų. Švietimas yra pagrindinis poreikis. Kai lankiausi ekstremalių situacijų konfliktų zonose visai neseniai Jordanijoje, Libane, pabėgėlių stovyklose, taip pat e, Sirijoje. Ir noriu labai aiškiai pasakyti, šiems žmonėms reikia pagalbos ne tik tam, kad būtų patenkinti jų pagrindiniai, jų baziniai poreikiai. Jiems reikia ne tik maisto ir prieglopščio. Jiems reikia orumo, jiems reikia vilties dėl ateities. Kaip teisingai pabrėžėte savo rezoliucijoje, mažiau nei 2 procentai viso humanitarinės pagalbos biudžeto skiriama švietimui. O Pabėgėlių skaičius yra beprecedentinis - 60 milijonų žmonių. Dabar daugiau nei 34 milijonai vaikų neina į mokyklą dėl humanitarinės krizės. 34 milijonai vaikų. Tokia situacija turi keistis. Negalime vaizduoti, kad nieko nevyksta ypatinga. Ir reikia spręsti šią problemą. Švietimas nėra koks nors šalutinis klausimas. Tai nėra klausimas, kuriam reikia skirti dėmesio tik įveikus krizę. Juk švietimas padeda vaikams jaustis saugiais. Tėvai ir vaikai pabėga iš namų ne tik tam, kad kitur rastų maistą ir pastogę. Jiems reikia ir švietimo, jiems reikia taip pat įsilavinimo. Pastarųjų metų Europos Sąjunga padidino savo humanitarinės pagalbos dalį skiriamą šiam sektoriui. 2012 metais ir dabar, e, dabar suma yra 11 milijonų eurų daugiau. Tai maždaug 1 procentas mūsų humanitarinės pagalbos biudžeto. Dabar turime daryti dar daugiau, gerokai daugiau. Anksčiau šiais metais įsipareigojau patrigubinti e, šiuos asignavimus 2016 metais ir pasiekti jungtinių tautų tikslą, 4 procentų tikslą iki 2019 metų. Man labai malonu, didžiuojuosi galėdamas šiandien šioje salėje pranešti, kad pasieksiu 4 procentų tikslą jau kitais metais. Šis laimėjimas nėra mano pasiekimas, jis taip pat ir jūsų. Todėl, kad negalėtume gyvendinti šio tikslo be jūsų stiprios paramos, be jūsų pasiūlymo paskirti papildomus 26 milijonus eurų, kaip jau sakė Linda, iš ES biudžeto būtent šiam tikslui. Nuoširdžiai kalbant, jūsų lyderystė, jūsų veiksmai padarė labai didelį darbą. Noriu Jums padėkoti už pagalbą, užtikrinant tas reikalingas lėšas. Noriu patikinti Jūs iš savo praktinės patirties, kad kiekvienas euras investuotas į švietimą ekstremaliosiuose situacijose yra investicija į taiką. Dirbau kartu su Johannes Han ir komisijos nariu Mimica, kad galėtume įveikti šiuos iššūkius, kad užtikrintume, jog vaikai ekstremalių situacijų ir krizių atvejais galėtų dalyvauti švietimo projektuose. Jordanijoje, Libane, Vakarų Balkanuose ir Afrikoje ir kitur. Tam, žinoma, reikia steigti ir formales, ir neformales mokyklas, ieškoti partnerių vietose. Ta žinome iš savo patirties, tai labai svarbu. Jūs visi puikiai žinote, kad ypač didelį poveikį daro na, tos neoficialios neformalios mokyklos e, pabėgėlių stovyklose. Tai labai svarbu ateičiai ir siūlau mums visiems atnaujinti mūsų kolektyvinį įsipareigojimą, kad nebūtų prarastų vaikų kartų. Ačiū. Efharisto, thank you very much, need for very... Ačiū. Ačiū komisijos nariui už įspūdingą kalbą. Dabar e, frakcijų vardu, kalbėtojų frakcijų vardu, ponas Ivo Štir, PPA. Frakcijos vardu. Pirmininkė, 37 milijonai vaikų, kurie gyvena konflikto zonose, nelanko mokyklos. Jeigu turime galvoje, kad e, konfliktai vidutiniškai trunka dešimt metų, tai vaikai su šeimomis e, būna, išbūna pabėgėliai 17 metų. Kalbame apie ištisas prarastas kartas. Dažnai yra sakoma, kad švietimas yra pasas į geresnę ateitį, tačiau kokią ateitį turės e, šie vaikai. Šie vaikai negali laukti, kol baigsis krizė ir jeigu mes jiems į rankas nei duosime knygos, tai kažkas jiems į rankas įdės ginklus. Kiekvienas vaikas turi teisę į švietimą. Bet žinoma, geriausias būdas, švietimas yra ir geriausias būdas e, puoselėti taiką ir saugumą. Taigi EPP frakcijos nuomonė pats svarbiausias prioritetas teikiant humanitarinę pagalbą yra vaikų švietimas e, konflikto zonose ir ekstremaliuose situacijose. Ir aš tik norėčiau padėkoti ponui Stilnijanydės, nes jis už tai kovoja. Pusantro milijono vaikų pasinaudos numatyta parama, dalyvaus projektuose 26 šalise. Džiaugiuosi šiuo sprendimu. Taip pat Dėkoju ir Lindai Makevan už jos darbą. Ir sprendimas, taip pat džiaugiuosi ir sprendimu padidinti 26 milijonais mm, švietimui skirtą biudžetą. Biudžetą skirtą vaikų švietimui ekstremalių situacijų ir užsitęsusių krizių atvejais. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu ponas Guerrero Salom. Ačiū, pirmininkė, komisijos nariai sulaukėme gerų žinių. Numatytas e, papildomas 26 milijonų finansavimas naujame biudžete. Rytoj tvirtinsime rezoliuciją, kuri mums padės priartyti prie 4 procentų tikslo. Tikiuosi, kad kitą mėnesį e, patvirtinsime ir mano pranešimą apie humanitarnį viršūnių sustikimą Stambule. Tai yra geros žinios. Tačiau egzistuoja ir problema. Kaip galime užtikrinti švietimą tokiam dideliam ekstremaliuose situacijose atsidūrusių vaikų skaičiui. Švietimas vaikams yra labai svarbus, jis turi lemiamos reikšmės e, visuomenėms, visuomenių, kuriuose gyvena tie vaikai ateičiai. E, švietimas yra lik nesibaigiantis pasaulio energijos šaltinis ir jeigu E, neturi prieigos prie žinių, e, ateityje esi pasmerktas. E, vaikų švietimas reiškia paramą šeimoms ir paramą visuomenės pažangai. Ačiū dabar EKR frakcijos vardu ponė Žitnenska. Ačiū, pirmininkė. daugybė vaikų negali lankyti mokyklos dėl karinių konfliktų. Nors švietimas jiems suteiktų daugiau e, perspektyvų, užtikrintų geresnę ateitį. ES teikiama pagalba šioje srityje yra labai nedidelė. Vaikai negali lankyti e, mokyklų ir e, šia, mes galėtume kaip atskiri asmenys keisti šią situaciją. Pavyzdžiui, galėtume e, tai daryti per nuotolinį įsivaikymą. Pavyzdžiui, Slovakijoje veikia bažnyčių e, programa, kuri leidžia per atstumą išgelbėti bent po vieną vaiką. Ačiū dabar ponė Pečera Basirečia. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti ankstesniai komisijai, kuri e, remia taikos procesus e, ir jau buvo suteikta pagalba 500 tūkstančių žmonių, vaikų. Taip pat norėčiau patikoti ir komisijos narius Tilianidės e, ir už tai, kad jis siekia tikslo nuo dviejų procentų iki 4 procentų didinti biudžeto paramą vaikams konflikto zonose. Jeigu ir aš labai tikiuosi, kad mes įgyvendinsime e, švietimo tikslus, bet jeigu norime įgyvendinti juos pagal programą iki 20 metų, turime didinti finansavimą, taip pat turime galvoti apie tvarę, tvaro vystimasi. E, Darbo tvarkiai 2030 metų yra skirta ne tik E, besivystančiom šalims, bet visoms šalims, kurios pasirašė e, tą darbo atvarkę. Ir todėl norėčiau čia paklausti, ar mes, valstybės narės, vykdome savo įsipareigojimus ir užtipriname Užtikriname švietimą pas mus atvykstantiems pabėgėliams. Pagal 51 metų konvenciją mm, mes e, pabėgėliams turime taikyti tokias pačias sąlygas pradinio švietimo srityje. Mes taip pat turime sukurti vadinamosius švietimo koridorius e, pabėgėliams e, pasitelkdami informacinės technologijas. Turime siekti, kad pabėgėliai kaip galima greičiau e, pasijūstų saugus. Taigi reikia sąsajų tarp humanitarnės ir vystomosios pagalbos. Taip pat reikia numatyti reabilitavimo ir integracijos priemonės. Ir norėčiau um, baigti savo pasisakymą citata iš 45 metų konvencijos įžangos, e, kadangi karai prasideda žmonių protose, tai ir taika turi būti visų pirma kuriama žmonių galvose. Ačiū. Dabar guoja e frakcijos vardu. Pone Sančias kan... Kaldentei. Pusantros minutės. Prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, mes teigiamai vertiname sprendimą ir rezoliuciją, kuria numatoma padidinti finansavimą vaikų švietimui ekstremaliųjų situacijų ir užsitęsusių krizių atvejais. Mes kalbame apie šimtus tūkstančius pabėgėlių, kurie bėga nuo karo Afrikoje ir artimuosiuose rytuose. Jų ateitis priklauso nuo to, ar jų vaikams bus užtikrintas tinkamas švietimas jos priimančiose šalise. 20-ame amžiuje Europa susidūrė su daugeliu migrantų srautų, kuriuos sukėlė ankstesni karai. mes vis dėlto nepritarėme tam privatizavimo aspektui, kuris yra įtraukiamas į priemonės. Mes tikime švietimo pluralizmu ir norėtume primiknai reikalauti, kad šios lėšos būtų skiriamos valstybiniam švietimui. E, lėšos, kurias skiria valstybės, e, turi būti skirtos e, viešajam valstybiniam švietimui, nes tai yra geriausia priemonė siekiant sumažinti neligybę visose visuomenėse ir siekiant įtraukti kiekvieną asmenį. Ačiū. Dėkuoju. Žaliųjų vardu kalbės ponia Aidi Hautala. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų labai svarbu, kad e, konfliktai kad suprasti, kad konfliktai paveikia neigiamai žmonių gyventojus, ypač tie žmonės, kurie gyvena ekstremalių situacijų arba užtęsių krizių regionuose, jie turėtų gauti perspektyvą stabilizuoti savo gyvenimą ir pradėti gyventi kaip įprasta. Tie žmonės, kurie gyvena stovyklose, turi gauti vilties ateities perspektyvą ir todėl jiems reikia užtikrinti švietimą. Jordanijoje vienoje e, pabėgėlių stovykloje yra numatytos atskiros mokyklos berniukams ir mergaitėms. Jie tiesiog e, pradeda bendrauti e, vieni su kitais ir įgyja svarbiausius bendravimo įgūdžius. Iš tikrųjų labai svarbu skatinti ir teikti pagalbą vaikų švietimui krizių regionuose. Dėkoju dabar FDD vardu kalbės Nathan Jill. Iš tikrųjų, švietimas yra labai svarbus bet kurio vaiko ateičiai, tačiau šito švietimo kokybė taip pat viską nulėmė besivystančiose valstybėse, e, e, besivystančiose valstybėse, e, kur visuomeninis švietimas yra neužtikrinamas, dažnai yra siūlomos švietimo paslaugos privačiuose mokyklose. Ir, pavyzdžiui, privačioje mokykloje kartais mokymas kainuoja nedaugiau kaip vieną dolerį už savaitę. Todėl privatus mokymas neturėtų būti nustumiamas į šalį, priešingai jis gali duoti išsilavinimą vaikams apskritai. Todėl mes turime nukreipti savo lėšas tinkamai ir taip pat tą e, pralaužti tą uždarą skurdo ciklą. Ar jūs atsakytumėte į klausimą pagal mėlynąją kortelę, klausimą, kurį pateiks kolega Hautola, kolegė Hautola? Iš tikrųjų reikalingi privatus ištekliai kurie būtų nukreipiami vaikų švietimui. Tačiau ar jūs nemanote, kad besivystančios šalys taip pat gali gauti įvairiausių pajamų iš mokesčių ir taip pat gali užtikrinti e, e, valstybės finansuojamas švietimo paslaugas ir užtikrinti, kad vaikų švietimas būtų aukštos kokybės. Iš tikrųjų labai svarbu, kad trečiojo pasaulio valstybėse ekonomika stiprėtų, vystytųsi, kad skurdas mažėtų, Tačiau korupcija yra vienas iš veiksnių, kuris neleidžia vystytis sėkmingai šioms valstybėms, tačiau negalima atiduoti viso švietimo į korumpuotų vyriausybių rankas. Taigi trečiajame pasaulyje daug ką galima nuveikti, o švietimas yra tas rytis, kurioje būtina užtikrinti tą organišką savaiminį švietimo sistemų plėtojimą. Silvija Kosta gauna žodį vieną minutį. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš tikrųjų, Labai svarbu šiandien aiškiai pasakyti, kad kiekvienas vaikas turi turėti teisę į švietimą nepriklausomai, ar jis yra pabėgėlis, ar jis patekęs į situaciją, ekstremalę situaciją. Turiu omenyje e, e, pabėgėlius e, Libane, Turkijoje, visus, kurie bėga iš savo valstybių ir yra laikinai apgyveninti stovyklose. vaikai yra patyrę ir smurtą. Todėl jiems negalima tiesiog nenuti, nenu, nesuteikti šviesesnės ateities perspektyvų. Todėl labai džiugu, kad komisija numatė padidinti humanitarnės pagalbos apimtis 2016 metams. Tiesiog norėčiau padėkoti ir pranešėjai McKevin. Manyčiau, kad ir humanitariniai koridoriai tikrai galėtų padėti ir vaikams, ir studentams mokytis nuotoliniu būdu. Dėkoju. Dabar Achila Valina. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Įsivaizduokite, jeigu jūsų vaikas turėtų mokytis ne iš knygos. Efectivamente es la realidad de muchos niños y niñas del mundo. Mokytis šaudyti. Tačiau visame pasaulyje yra pakankamai daug tokių vaikų, kurie susiduria su tokia realybė ir mes turėtume uh, taikyti vienodus standartus, turim omenyje, kad tarptautiniu mastu kyla įvairiausių konfliktų. Humanitarnės pagalbos svarba yra didžiulė. Labai svarbu užtikrinti švietimą visiems vaikams. Tai yra viena iš didžiausių prioritetinių sričių teikiant humanitarnę pagalbą. Mm Labai apmaudu, kad yra bandoma manipuliuoti humanitarnės pagalbos lėšomis ir e, vaikų švietimas yra atiduodamas į privačias rankas. Labai svarbu, kad viešojo sektoriaus fondai organizuotų ir siūlytų vaikų švietimą. Um, adesso, Ačiū. Pone Katerina Kiničia, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Švietimas yra būtina priemonė, kurią galima padėti šaliai išbrysti iš krizės, vystytis. Vaikai pažeidžiamiausia žmonių grupė, kuri dažnai kenčia nuo įvairaus išnaudojimo, kurią Mm, dažnai varbuoja įvairios nusikaltelių grupės. Labai svarbu galvoti apie psichologinį vaikų ūkdymą, vystimasi, kad jie netaptų prarasta karta. Svarbu, kad švietimas užtikrintų tą teigiamą postumį, padarytų vaikus atsparesniais Nes dažnai vaikai būna atskirti nuo savo šeimų dėl konfliktų, dėl gaivalinių nelaimių. Dėkuoju komisijos nariui už pristatytą situaciją ir tikiuosi, kad ateityje galėsime daugiau vaikų aprūpinti švietimo paslaugomis ekstremaliuosiuose situacijose. Ačiū poniai e, Kiničiai, dabar e, ponia Šlain, vieną minutę prašom. Ačiū pirminkė. Šiuo metu situacija su švietimu ekstremaliausių situacijos ir krizių atvejais yra labai nepalanki, labai trūksta finansavimo. Turime skirti tam prioritetą, kad apsaugotume vaikus e, būtent tuo met, kai jie pažeidžiamiausi. Kaip buvo teisingai pasakyta, mokyklos švietimas suteikia vaikams normalumo pojūtį ir tikrai norime, kad vaikai negyventų skurde, kad galėtų tęsti mokslus ir tą aspektą turime įtraukti į visas mūsų humanitarinės pagalbos platformas, turime užtikrinti šio prioriteto, šios prioritetinės paramos srityjos testinumą. Be abejo, 4 procentų tikslas e, tikrai puikiai žinia ir noriu padėkoti komisijos narių šią naujieną, e, kuri taps e, tikrovę jau kitais metais. Tai jau patvirtinta. Ačiū. Dėkuoju poniai e, Šlain. Dabar e, suteiksiu žodį parlamento nariu Dauro Klaudijan Frunzulika. Vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami kolegos, kaip a, e, sakė pranešėja, švietimas yra pagrindinė kiekvieno vaiko teisė. Ponios ir ponai, būtina užtikrinti, kad vaikai galėtų naudotis visomis savo socialinėmis, ekonominėmis ir kitomis teisėmis. Tai e, suteikia perspektyvų sprendžiant kitas problemas e, sanitarijos e, vystimos ir kitose srityse. Reikia užtikrinti, kad būtų paisoma pagrindinių principų, kad būtų užtikrintas uh, sistemingesnis atsakas į švietimo problemas. Europos Sąjunga turi dirbti kartu su savo partneriais, su kitais donorais, kad e, būtų gerinamos e, švietimo galimybės vaikams, jaunimui, kurie yra konfliktinėse situacijose teikiant e, humanitarinę pagalbą, visos šalis turi ją sustiprinti, E, teikti pakankamą atsaką ir užtikrinti, kad būtų skiriama pakankamai finansavimo e, švietimui e, krizinėse situacijose. Ačiū, dėkoju. Mm, dabar. Paskutinis kalbėtojas, ponas Andrejs Mamikins. Prašom, žodis jums suteikiamas vienai minutiai. Ačiū labai. Gerbiami kolegos, Europos Sąjunga neturi tvirtos armijos, kuri padėtų išspręsti įvairias konfliktinės situacijas globalių mastų, tačiau mes turime humanitarnės pagalbos priemonę, kuri gali atnešti daug gerų rezultatų negu kariuomenė vaikų švietimas ekstremalių situacijų arba krizių atvejais yra labai svarbi veikla, kadangi vaikai bėga kartu su savo tėvais ir jie sudaro bent jau ketvirtį visų pabėgėlių srauto. Labai svarbu padidinti ES finansavimą iki 20 metų nuo 4,4 iki 4,7 milijardų eurų. ES turėtų susijęti savo politiką ir dėti visas pastangas vaikų labui. Deputats. Dėkuoju. Ponui Mamikins. Uh, Ar sutiktumėte atsakyti Milinosios kortelės klausimą? Time is yours. Uh, thank you, colleague. Uh, you will... Ačiū, kalbėjote apie vaikus konfliktinėse zonose, pabėgėlių stovyklose. Ar esame pasiruošę tam iššūkiui, kad galėtume priimti pabėgėlių vaikus į ES mokyklas. Galbūt turite gerų pavyzdžių iš Latvijos. Jūs uždavot šio jautājimo, bet diemžel man ir jāatzīst, ka. Dėkuoju Jums už klausimą, tačiau vis dėlto turiu prisipažinti, kad Latvija neturėtų girtis įspūdingą integravimo politiką. lab, Latvijoje labai svarbu stiprinti oficialiosios kalbos statusą, latvių kalbos e, statusą. E, manyčiau, kad e, rusiškos mokyklos galėtų padėti integruoti rusiškai kalbančius vaikus. Uh, Interbaltic dialogue Well, uh... Ačiū už šią labai įdomią informaciją. Dabar e, spontaniški pasisakymai. Tradiciškai jau ponas e, Polčiak ir po to ponas Marijas. Ačiū, pirminkė. Dėkuoju, kad e, pavadinot mano norą pasisakyti tradiciškų kartu su ponu Marija, Marijas. Noriu padėkoti komisijai. Tokia jos veiksmų sėkmė padės atsikratyti kliūčių jaunimo švietimo srityje ir turiu pasakyti, kad būtent šiandien patvirtinome Rašydos datį pranešimą kuriame kaip tik ir kalbama apie švietimą kaip būdą užkirsti kelią jaunimo radikalėjimui. Tame pranešime pasakyta, kad mokyklos švietimo sistema gali būti labai naudingos, e, padedant jauniems žmonėms e, įsiugdyti kritinį mąstymą. E, labai remiu tą pranešimą, nes Jis e, tikrai labai naudingas, e, kalbant apie į Europą atvykstančių pabėgėlių vaikų švietimą. Ačiū ponui Polčiak, dabar ponas Marijas, prašom. Τρία παιδιά ζουν κάτω από συνθήκες έκτακτης ανάγκης και 37 εκατομμύρια 37 milijonai vaikų negali gauti jokio išsilavinimo savo šalyse, o šitie skaičiai rodo, kad yra pažeidžiamos tiesiog sutrypiamos žmogaus teisės e, krizių regionuose, bet to Libane, Jordanijoje ir pasienyje tarp Sirijos ir Turkijoje yra daugybė stovyklų, kuriuose vaikai gyvena jau ištisus metus. Valstybėse, kuriuose, kur, kurios yra krizių regionuose, yra mažinamas švietimo finansavimas, bet to daugelį valstybių vyrauja skurdas ir švietimo poreikiai pateikinami tik tai 50 procentų Mes džiaugiamės, kad komisija nusprendė padidinti lėšų kiekį skiriamą humanitarniai pagalbai. Na ir tikrai jau paskutinė kalbėtoja. Kita kartą prašysiu anksčiau prašyti žodžio. Julie Ward. Ačiū už suteiktą žodį. Tik e, norėčiau kai ką pasakyti apie neformalaus švietimo vaidmenį, kalbant apie tokius vaikus. Dažnai neformalaus švietimo paslaugų teikėjai gali tikrai e, didelį poveikį padaryti vietose. Ir jie vaidina itin svarbu vaidmenį, padedant vaikams ir jaunimui įgyti pasitikėjimą. E, tokia veikla užsima įvairios organizacijos ir dažnai jos užmesga pasitikėjimų grindžiamus santykius su vaikais, su jaunimu. Manau, kad e, būtų svarbu pripažinti tokių organizacijų vaidmenį. E, kartu galima būtų paminėti sporto ir menų organizacijų vaidmenį. Visos šios organizacijos padeda vaikams įgyti didesnį pasitikėjimą E, suvokti savo tapatybę, įgyti tam tikrą atsparumą toms situacijoms, kuriuose jie atsidūrė. Ačiū, poniai e, Ward. Na ir galiausiai komisijos e, vardu. Komisijos narys Kristos Tilenydės, prašom. Kolegos, labai ačiū už šią labai svarbę diskusiją. pasižymėjau jūsų nuomonės, pasiūlymus, taip pat pasižymėjau ir paskutinį pasiūlymą dėl neformalaus švietimo ir kitą, dėl nuotolinio mokymosi. Ir mes jau kalbame apie tam tikras iniciatyvas, pavyzdžiui, skirtas palestiniečių pabėgėlių vaikams. Ačiū už šią ypatingą diskusiją. Labai džiaugiuosi mūsų pavyzdinių bendradarbiavimų šioje labai sudėtingoje srityje. Bet dviem klausimais norėčiau pakalbėti šiek tiek išsamiau. Vienas tai yra neformalus švietimas. Tai yra pra, praktinis sprendimas išimtinėmis aplinkybėmis tose šalise, kurių oficialūs gebėjimai yra per daug perkrauti. Tokios šalies pavyzdys yra Libanas. Prieš keletą dienų neseniai e, dar kartą lankiausi šiame e, regione ir mačiau tokių alternatyvių mechanizmų taikomų vietose e, vertę, ypač Bika slėnyje. Tokio švietimo reikia pirmųjų etapų, kai norima integruoti vaiką arba netgi suaugusi asmenį į mokyklų sistemą, jeigu jis toje sistemoje labai ilgai nedalyvavo. Pavyzdžiui, tai e, gali būti aktualu vaikams, kurie aktyviai dalyvavo konfliktuose Afrikoje ir artimuosiuose rytuose. Kitas dalykas tokios skubios pagalbos susijimas su ilgalaikė humanitarnė pagalba. Tai yra netidėliotina pagalba, e, stomoji pagalba. Aš džiaugiuosi, kad jūs išsamei kalbate apie šios dalykus savo rezoliucijoje. E, kalbant apie švietimą, čia reikia ilgalaikės perspektyvos. Jos negali užtikrinti vien humanitarinę pagalbą. Todėl kartu su kolegomis Mimica ir Hanu mes bendradarbiaujame, kad užtikrintume mūsų priemonių papildomumą. Jau minėjau naujus patikos fondus Afrikoje ir artimuosiuose rytuose. Šie dalykai jau yra įgyvendinami, taikomos įvairios priemonės. Ir yra jau keletas pavyzdžių, kur ES taikos vaikų programas papildė kitos priemonės Taip pat norėčiau šiek tiek pakalbėti ir apie privataus sektoriaus e, įtraukimą. Žinote, kad daug lėšų, pavyzdžiui, e, lėšų skirtų kai kurioms Persijos įlankoms šalims nebuvo panaudotos konkrečiai šiam tikslui, tai yra švietimui ekstremaliuose situacijose. Manau, kad labai svarbu numatyti naujas e, globales priemonės, naują bendrą fondą, galbūt ir galbūt būtent per privačius kanalus mes sugebėsime panaudoti tas lėšas. Taigi labai svarbu siekti pokyčių ir įgyvendinti sprendimus vietos. Iš tikrųjų, čia nėra jokios dilemos tarp valstybinio ir privataus sektoriaus. Iš tikrųjų, tai yra daug platesnis e, klausimas ir neverta čia veltis į ginčius. Taigi dar kartą noriu padėkoti Jums už Jūsų lyderystę. Ypač dėkoju kolegoms iš Deve komiteto, Lindai ir kitiems kolegoms. Ir toliau dirbkime drauge, kartu dėkime pastangas. Manau, kad e, tikras e, šių e, iniciatyvų poveikis yra labai svarbu. Svarbu, kad pamatytume realius rezultatus e, vietose e, ir Libane, pabėgėlių stovyklose ir Sirijos viduje. Ir mano kita iniciatyva bus ieškoti švietimo sprendimų e, ekstremaliuose situacijose e, vietovėse aplink Halepą. Dar kartą dėkoju Jums už bendradarbiavimą. E, Ačiū, dėkoju komisijos nariui už šiuos svarbius žodžius. Sulaukėte plojimų, jų tikrai nusipelnėte. Dar kartą dėkoju komisijos nariui.